Pirmąją posėdžio dalį pirmininkavo labai patyręs asmuo. Aš esu daug mažiau patyręs asmuo pirmininko poste, todėl kvieščiau gerbti mano nepatirtį ar patirties trūkumą ir noriu tęsti posėdį ir prašyčiau paskutinį kartą kolegos. Laikykime tylos sutinkamai su 7 straipsnio pirmą dalimi akto, kur kalbama apie Europos parlamento narių išrinkimą tiesioginiuose rinkimuose, sutinkamai su e, reglamento darbo tvarkos taisyklių ketvirto jo paragrafo pirmą dalimi yra pranešama, kad nuo 2014 Liepos 15 e, ponas Haviekus Opermiui tampa Europos parlamento nariu ir sutinkamai su trečios straipsnio antraja dalimi darbo tvarkos taisyklių jis tampa Europos parlamento nariu ir gali naudotis visomis su tuo susijomis teisėmis tol, kol negausime kokio nors pareiškimo apie tai, kad šio asmens atliekamos pareigos yra nesuderinamos ar kokie nors veiklai yra nesuderinami su Europos parlamento e, nario veikla. E, e, Frakcijos pateikė prašymus dėl pakeitimo savo narių darbo komitetuose, yra parengti sąrašai ir mes atliksime tuos pakeitimus, jeigu papildomų pastabų išsakyta iki posėdžio pabaigos. Tiek pranešimų, o dabar galime pradėti diskusiją. Gerbiami kolegos, dar kartą prašau.